Atžvilgiu, jeigu balsuosime taip, kokio balsavimo už mūsų laukia ir komisija. Taigi nepamirškime, kad kompromisą pasiekėm svarbu, nesugadinkim jo, dėkoju. Grazie, la diskusione. Dėkoju, diskusija yra baigta. Balsavimas vyks rytoj. Informuoju taip pat, jog dėl vakuojančios Europos parlamento vicepirmininko vietos gavau iš EPP frakcijos e, kandidatūros pasiūlymą, pono Lašlo Tokeš kandidatūrą. Rinkimai vyks rytoj, antradienį, 12 valandą. Ora l'ordine del giorno reca. Dabar pagal darbo tvarkę periname prie Latford pranešimo teisės įvertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese. Iš karto suteikiu žodį poniai Latford pranešėjai. It's been recognised by most of us for over a decade that the eu needed to act to strengthen the rights of suspects and defendants throughout the union and to give safeguards necessary to ensure fair trials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 they are indispensable to promote real mutual trust between judicial authorities of different member states because without this trust and mutual recognition will never work properly. judges and prosecutors must be confident that. teisėjai ir prokurorai turi būti uh, pasitikinti savimi ir tikėti savo kolegomis iš kitų šalių. Nes priešingų atveju, jeigu tinkamai sprendimas, teisingumas nebus vykdomas, bus teikiamas apeliacijos, tai kainuos dar brangiau. Taigi minimumas tų standartų, tų taisyklių padidins pasitikėjimą mūsų teisingumo sistemomis ir pasitikėjimą visa ES kaip laisvės teisingumo ir saugumo erdvė. Būtent dėl to aš nuoširdžiai sveikinu tą sutarimą, kurio pasiekė teisėkuros proceso dalyviai. Norėčiau padėkoti poniai Baroniniai Latford ir Libe komitetui už puikiai atliktą darbą šiuo klausimu. Būdama komisarė, džiaugiuosi, kad buvo rasti kompromiso sprendimai ir kad juos įkvėpė mūsų 2010 metų pasiūlymas. Pasiūlymo tikslas buvo padėti įgyvendinti tai, ką parlamentas nori įgyveninti, kad būtų geriau ginamos kaltinamos menų teisės ir kad būtų užkirstas kelias žmogaus teisų apsaugos konvencijos pažeidimams. Dabar mes manome, kad minimalus standartai uh, bus didinami, bus siekiama užtikrinti vertimą žodžiu ir raštu baudžiamajame procese. Ir Mes žinome, kad būtent baudžiamojo proceso metu sulaukiama daugiausia apeliacijų, tad pritariu poniai pranešėjai, pigus teisingumas yra neteisingumas. Tai reiškia, kad jis kainuoja galiausiai dar brangiau ir tai taip pat kainuoja piliečių pasitikėjimą. Pasitikėjimą e, teisingumo sistema, piliečiai nebetiki tokiu teisingumu. teisingumu. Aš manau, kad ši direktyva turėtų būti e, kuo greičiau primta. Mes matome, kad visos institucijos e, turėtų vykdyti tuos pažadus, kuriuos yra davusios, o būtent skirti šiai temai ypatingą dėmesį. Yra tik vienas dalykas, ponė pirmininkė, su kuriuo nesutinku. Tai yra kai kurių valstybių narių prašymas, kurio E, tikslas yra įgyvendinimą šio sprendimo atidėti 30, dar 36 mėnesiams. Komisija mano, kad 3 metai yra pakankamai ilgas laikotarpis, nes aš manau, kad šio teisės akto įgyvendinimas bus, e, ne, ne, nebus toksai, kurio įgyvendinimą reikėtų dar labiau prailginti. E, nes tam tikras metų laikotarpis įgyvendinimų jau yra numatytas, tad papildomas prailginimas to laikotarpio komisijos nuomonė nėra reikalingas. Mes priimame patį dokumentą, ką dabar pasakysiu, labai svarbu bus ateičiai. Tai nebus. Šios gairės yra svarbus dokumentas ir noriu pabrėžti, uh, taiką. Šį kartą tos gairės yra rengiamas, tačiau daugiau mes jų neberengsime. Tai nebus precedentas ateities veiksmams. Komisija dės visas reikiamas pastangas ir išteklius, kad valstybės narės būtų priverstos tinkamai prisimti savo įsipareigojimus ir kad būtų priverstos šį sprendimą tinkamai įgyvendinti, nes jis atitinka Lisabonos strategiją ir Stoholmo programą. Jūs taip pat žinote, ponia pirmininkė, kad Europos komisija jau dabar dirba prie e, šių gairių gyvendinimo priemonių. Ir norėčiau paminėti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, teisė informacija e, ir, ir panašius dalykus. Tie dalykai bus netrukus parengti ir jums pristatyti. Mes siekiame dirbti toliau, kad šis sprendimas pagaliau išvystų nuo šviesą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar suteiksime žodį kolegoms pasakyti frakcijų vardu. Pirmiausia, kolega Antonescu, EPP vardu. Dvi minutės, prašau. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a o felicita pe doamna raportor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją ponę Latford parengusią puikų pranešimą. Buvo malonu dirbti su šešėliniais pranešėjais. Bendri standartai, bendros normos yra svarbus dalykas, kad būtų galima geriau bendradarbiauti tarp valstybių narių. Teisė į vertimą asmenims sulaikytiems įtariamims yra labai svarbu. Šeštajame Europos žmogaus teisų apsaugos straipsnėje yra kalbama apie tai, jeigu mes neturėsime reikiamų standartų, kaip tas teisės ginti, tai tuomet balanso trūks tarp atskirų metodų ir priemonių, kurias naudoja viena vertus prokurorai kaltinantieji ir kita vertus gynėjai. Taigi proceso teisė yra labai svarbus dalykas. E, Ilgą laiką buvo, buvo dirbom prie šių klausimų. 2000-aisiais lapkritį buvo Tamperėje priimtas dokumentas ir buvo priimta to dokumento gyventinimo programa. Buvo kalbama apie teismų sprendimų pripažinimą baudžiamosiose bylose. 2004-aisiais buvo e, dirbama toliau šiuo klausimu, darybos sustojo 2007-ųjų birželį. 2009-aisiais Švedija pirmininkaujantį ES parengė naują požiūrį, laipsnišką požiūrį. E, šios problemos sprendimą. 2010 gruodį pagaliau išvykome šį dokumentą, e, įsigaliojo 2010 gruodį taip pat ir Lisabono sutartis. Ir dabar praėjus septyniems metams mes kalbam apie pačias pirmasias priemonės susijusias su mūsų minėtomis e, gairėmis. Kalbam apie teisę įvertimų žodžių raštų paslaugos baudžiamajame procese. E, vyko dėrybos tarp atskirų institucijų, tai yra dėrybų rezultatas ir mes balsuosime dėl dokumento, kuris reikšmingai pagerina pradinį pasiūlymą. Manau, kad trijų metų laikotarpis netaps e, precedentų kitoms priemonėms seksančiam šį dokumentą. Ir manau, kad svarbu, kad šis dokumentas būtų kuo greičiau ir tinkamai įgyvendinamas. Dėkoju. Pirmininkė kolegė Romero Lopes, trys minutės, prašau señora presidenta. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad galų gale šis darbas yra atliktas ir sveikinu bei dėkoju poniai Latvard. E, dėkoju taip pat už puikų bendradarbiavimą su šešėliniu pranešėju. Dabar iš tikrųjų jau svarstyklės yra nusvertusi kitą pusę. Galbūt gerai, kad pranešėja yra Anglija. Lisabonos sutartis sudarė palankės sąlygas pateikti šitą iniciatyvą, tačiau jau 2000. E, prieš, prieš kurį laiką pirmininkaujant Švedijai jau e, buvo žengtas nemažas žingsnis į priekį, paskui šis pasiūlymas 2009 metais buvo pateiktas e, parlamentui ir tai buvo anksčiau parinkto kelių žemėlapio e, dėka. Visą tai palengvino smarkiai visą procesą. Ir dėl to nagrinėjimas pagreitėjo, kaip kad teisingai sakė komisijos narė šiandien. Šiame dokumente atsispindi ir pagrindinių teisių hartija. Aišku, atsispindi ir kiti svarbus dalykai, nes antraip nebūtų prasmės Čia taip pat atsispindi įvairios kitos garantijos, kaip kad sakė kiti kalbėtojai, be procesinių garantijų iš tikrųjų piliečiai negali būti tinkamai e, apginti ir jie gali būti sulaikomi, įtarinėjami. Ir jeigu nėra užtikrinamas procesinės garantijos, tai padėtis būtų nepatenkinama. Tokios Europos mes nenorėtume. E, Kaip sakė pranešėja, terorizmo grėsmės kontekste mes turime būtinai stiprinti šitas e, priemonės taip pat. Aišku, mes e, visi siekiame laisvės ir teisingumo Europos sukūrimo. Ir be šitų dalykų mes tikrai nesukurtume tokios Europos. Sulaukėme. Ar galėtumėte priimti klausimą? Pone, pone Romero Lopez. Pone Romero Lopes kreipėsi pirmininkė. E, jums teikti klausimą norėtų kolega e, Dartmus, Dartmus Grafas. Ar primtumėte klausimą? Ar primtumėte šį klausimą? Dėkoju. Prašom, kolega, 30 sekundžių jums klausimų užduoti. Mėla kolegė, piliečiai šalise, kur individualios teisės ginamos labiau, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, turi, yra priversti laikytis žemesnių standartų kitose Europos šalise. sulaukėme Europos arešto orderio ir dėl to tos, tos mūsų teisų gynimas suprastėjo. Ar jūs suvokėte šią padėtį? Sí, probablemente la pregunta. Eh... Na, klausimas. Yra tas, kur, į kurį nereaguoti neišeina. Žinoma, kiekviena valstybė narė gali siekti aukštesnių asmenų teisų apsaugos standartų ir gali siekti daugiau negu matyta dokumente, tačiau mes, mes norime kurti Europą, kad visi gyventume tam tikroje erdvėje, kur būtų numatyti bent jau minimalų standartai taikomi visiems piliečiams. Tačiau aš žinau, kad jūsų šalyje egzistuoja tam tikros specialios asmens teisų gynimo e, tradicijos. Tačiau aš manau, kad priemu šį dokumentą asmenų teisų gynimas tik pagerės. Dėkoju. Pirmininkė, grįžtame prie kalbėtojų sąrašo. Kolega Tein, minutė. Ten. Ponios ir ponai, jeigu mes norime užtikrinti ES piliečių saugumą, mes turime užtikrinti geresnį atitinkamų teisės saugos institucijų e, bendradarbiavimą. Čia aš norėčiau kalbėti apie Europos arešto orderį. Tačiau kita vertus, kaltinamųjų teisės kol kas jų nėra, jos nėra pakankamai užtikrinamos. Todėl aš uh, manau, kad mums būtinas yra abipusio pripažinimo principas šioje srityje. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes galime užtikrinti kaltinamųjų teises proceso metu. Liberalai pasisako visuomet už kiek įmanoma platesnį e, žmogaus teisų e, taikymą. Ir todėl mes esame už tai, kad ateityje kaltinamieji turėtų teisę į vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, jeigu jie nekalba tą kalbą, kurią kalba policijos pareigūnai. Tai yra e, būtina e, ne tik dėl žmogaus teisų, bet taip pat ir, už, e, ir dėl geresnio saugumo užtikrinimo visoje Europoje. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu kolegė Halan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Klausimai, kurios kelia šis dokumentas, yra tikrai labai svarbus, nes iš tiesų kokie yra minimalūs proceso teisų standartai, ar mes galime pasitikėti vieni kitais ar mes galime tikėtis, kad kaltinamasis bus, su kaltinamuoju bus vienodai elgiamasi visose šalise. Manau, kad šio, šis tekstas yra gero bendradarbiavimo rezultatas. Mes turime direktyvą, kurioje aiškiai nusakoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę suprasti, ką sako teisėjas ir taip pat turi būti teisė suprastas, būti suprastas kalbėdamas teisme. Uh, Taigi norėčiau visiems padėkoti, kurie prisidėjo prie šio teksto rengimo, kurie ieškojo sprendimo. Aišku, skirtingose valstybėse narėse yra skirtingų problemų dėl e, proceso teisių. Ir dėl to labai gaila, kad šitos direktyvos įsigaliojimas e, įvyks tik tai po 30 mėnesių. Manau, kad e, rezultatas yra toks geras, kad mes turime kiek mano greičiau įgyvendinti šią direktyvą. Dėkoju toliau. Kito kalbėtojo nėra, nes jis negalėjo atvykti į Strasbūrą, todėl dabar suteiksiu žodį poniai Debrun iš GUE frakcijos. Dėkoju. Per nelik vėlai. Pastebėjau vieną dalyką, kad galėčiau pakeisti pakeitum, pakeitimus komitetui, kurio narė nesu. Tai yra susijęs su kalbomis, kurias apima direktyva. Mes vertiname nuorodą į vertimą žodžiu ir raštu ir į tai, kad svarbu kaltinamajam suprasti, kas yra, e, yra kalbama, e, kas yra rašoma dokumentuose, tačiau tebe lieka rizika, kad jo e, labai svarbu, kad kaltinamas asmo nebūtų verčiamas naudotis tą kalbą, kuri nėra jo pasirinkta kalba ir dėl to tas įtariamas asmuo ar teisiamas asmuo atsidurtų e, nepavydėtino situacijoje, kai diskutuojama apie svarbius teisinius klausimus. Ar galėtų komisarė pažadėti, kad tokiu atveju bus išvengta ir kad bus tinkamai atsižvelgta į mažumų kalbas? Mūsų pakeitimai yra susiję su įvairiais europiniais ir tarptautiniais teisiniais instrumentais, kur kalbama apie regioninės ir mažumų kalbas. Mes pirmiausia remiamės pagrindinių teisų hartiją, kur yra numatytas nediskriminavimo e, principas, kalbant apie kalbų pasirinkimą. Kolega e, Dartmuto grafas. Pone pirmininkė, ši direktyva yra viena iš tos serijos direktyvų, kuri, e, kurios tik siekiama priversti jungti Junktinės ehm, karalystės pilietį e, kalėti kitose Europos valstybėse. Čia norėčiau paminėti Portugaliją ir Garimantent kalinamą ar e, Vengriją, kur kali du piliečiai iš pietvakarių apygardos. Ne visose šalise vienodai apsaugomos piliečių teisės, nebent jau netaip gerai kaip Junktinėje karalystėje. Uh, Taigi labai e, skiriasi ta teisų apsauga, nepaisant čia egzistuojančių šiame parlamente egzistuojančių iliuzijų. Stengiamasi užklijuoti pleis, pleistrą šalia to žaizdos, kuri tebe kraujuoja po to, kai buvo nukirstos Didžiosios Britanijos laisvės toje vietoje, kur atsirado Europos arešto orderis. Taigi, pati direktyva yra neaiški. E, prokurorams suteigiama uh, E, daug teisių, tačiau matome e, be to, kad be viso kito trūksta kvalifikuotų vertėjų, kadangi labai daug vertėjų e, reikia ES institucijoms, jų nebelieka teismams. Taigi, ponia Baronienė Latford apibrėžia save kaip kovotoja už žmogaus teisės. Aš norėčiau paklausti, E, paprašyti jos, kad jinai atidėtų savo tokį apsėdimą e, į šalį siekiant federalinės Europos ir kad ji prisijungtų prie kovos u, e, prieš Europinį arešto orderį. Tai būtų labai svarbus dalykas. Ačiū. Kolega bus sutil, sako pirmininkė, dabar kalbės. Dvi minutės, prašau. Grazie, signora Presidente. Il proposta li għanna qoddimna l-lum hija waħda tajba. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas yra tikrai labai geras ir manau, kad mes turėtume jį paremti. Manau, kad šis pasiūlymas suteiks mūsų piliečiams daugiau teisių. EPP frakcija balsuos už šią direktyvą, tačiau balsuos prieš pakeitimus. Tai reikštų, kad e, sužlugs kompromisas. Todėl savo komentaruose norėčiau kai ką pasakyti dėl tos neiškios situacijos, kuri atsirado e, bendraujant tarybai ir komisijai ir bendradarbiaujant ties šio teisėkuros aktu. Pone pirmininkė, mes gavome ne vieną, o du pasiūlymus. Gruodžio mėnesį mes gavome ministrų tarybos pasiūlymą, o šių metų kovo mėnesį gavome komisijos pasiūlymą. Ir abu tie pasiūlymai kalba apie tuos pačius dalykus, ta, apie tą pačią temą. Todėl norėčiau užduoti klausimą, kuris tekstas turėtų būti mūsų darbo dokumentas, kuriuo mes turėtume remtis čia parlamente. Ir tai beje yra ne pirmas kartas, kad taip atsitika, atsitinka. Ir tai matyt atsitiks ir ateityje. Šiuo metu mes turime tarybos pasiūlymą dėl teisinės asmenų apsaugos, o komisija teigia, kad ji e, dar nori pateikti savo pasiūlymą. Taryba mus ragina patvirtinti jos pateiktą pasiūlymą, o komisija mums sako, kad mes neturime paremti tarybos pasiūlymo, o palaukti komisijos pasiūlymo. Nemanau, kad e, e toks buvo sutarties autorių tikslas nemanau, kad jie siekia to, kad taryba teiktų pasiūlymus vien tik tam, kad e, atsirastų neiški situacija. Jeigu dvi ES institucijos ginčijasi tarpusavyje, kuris pasiūlymas yra teisingas ir kai komisija teikia pasiūlymą, aš manau, kad tuomet e, taryba turėtų vis tik nusileisti komisijai ir leisti jai dirbti savo darbą. E, Jeigu ateitie neišspręsime šios problemos, tų problemų bus dar daugiau. Dėkoju toliau ponas Zdanoka. Ponas Zdanoka. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti baroninį Latvartą už puikiai atliktą darbą. Aš esu įsitikinusi, kad tai yra tikrai, at, visas tas darbas yra atliktas žmogaus teisų labui. Dabargi noriu kalbėti savo frakcijos vardu mes atstovaujame regionams ir mažumoms. Ir norėčiau e, priminti, kad šis dokumentas turėtų būti taikomas ir neoficialioms kalboms. E, vertimas regio, į regioninės kalbas ir mažumų kalbas taip pat turėtų būti užtikrintas. Reikia paminėti, kad regioninės kalbas vartoja daug žmonių ir tais atvejais, kai tai yra pagrįsta, turi būti numatyta galimybė e, tokias, vertimai tokias kalbas užtikrinti. Kol kas regioninės kalbos nebuvo keliamos kaip esminis šio dokumento aspektas, bet aš manau, kad tų kalbų vartojimas baudžiamame procese turėtų būti priimtinas dalykas ir padėtų užtikrinti geresnį teisės įgyvenimą. Dėkoju. Kolegė, gal prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti uh, pranešėja parengus šį tekstą, nes jau ištisus metus yra deramas dėl šios temos ir atrodo tik tai dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai mums pavyko priimti atitinkamus e, sprendimus. Ši direktyva yra labai svarbi, nes jeigu mes turime laisvo judėjimo teisę ES. Tai tuomet mes turime nepamiršti, kad sudėtingais atvejais, e, pavyzdžiui, e, kuomet iškyla baudžiamojo persekiojimo situacija, kiekvienas turi e, teisme turėti galimybę aiškiai išreikšti savo mintis ir suprasti, ką jam sako. Stokholmo programoje yra išsakytos atitinkamos nuostatos, kaip, turi, būti, kaip, kaip gali būti užtikrinta šita teisė. Taigi mes tikimės, kad per Stokholmo programą mes galėsime e, užtikrinti piliečių teises teisminio proceso metu. E, aš pritariu tam, kad atitinkamos nuostatos iš Stokholmo sutarties buvo įtrauktos į šį, į šį tekstą ir taip pat norė, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ko trūksta šiame tekste. Yra daug valstybių narių, kuriuose yra tautinės mažumos, kai kur tos tautinės mažumos e, yra netgi labai didelės ir jos turi taip pat savo teises. Tos teises turėtų būti lygiai tokios pačios kaip ir kitų ES piliečių arba trečiųjų šalių piliečiai. Taigi etninės mažumos atstovai turėtų turėti tokias pačias teises, e, kokias turi atitinkamos valstybės narės piliečiai. Taigi mes turime atkreipti dėmesį į mažumų teises, o jeigu mes kalbame apie nuoseklumą, tai turime kalbėti apie ES kompetenciją, e, turėtų pati, kurią turėtų patvirtinti regioniniai sprendimai. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. Tai, kad e, valstybių narių vyriausybės nesusitarė šito klausimu, e, užblokavo šio instrumento taikymą vienodai ES e, mastu teisės saugos procedūrų kontekste. Tuo tarpu dabar jau yra numatytos šešios e, priemonės, šešios e, garantijos, kuriomis siekiama suvienodinti šitos dalykus Europos Sąjungoje. Nes čia yra dar daug įvairių skirtumų tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, teisė į vertimą taip pat nėra vienodai taikoma. Tuo tarpu pagal šį pasiūlymą kiekvienas uh, įtariamasis arba kaltinamasis galės pasinaudoti šitą teisę iki pat proceso e, pabaigos ir tuo būdu bus iš, atsakyta į tuos nuogastavimus, e, kuriuos išreiškė parlamentas e, pirmojo svarstymo metu. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pasiektą kompromisą e, Šis kompromisas yra susijęs su e, proceso dokumentų vertimu raštu. Dabar tikrai galime tikėtis, kad valstybės narės užtikrins greitą šitų e, garantijų įtvirtinimą. Pone Reding, aš tikiuosi, kad jūs pateiksite ir kitų pasiūlymų šioje srityje. Mes kuriame teisingumo Europą, ne tik tai saugumo ir laisvės Europą, bet ir teisingumo Europą. Visos valstybės išskyrus Daniją pritarė šitiems dalykams, Junktinė karalystė, Airija taip pat pritarė, nes nusprendė pasinaudoti opt-in teisę. Kolega Vos, mano sąraše yra kitas kalbėtojas. Dėkoju. Pone komisarė, norėčiau padėkoti ir jums, kad jūs e, taip aiškiai pasisakote už procesinės teises nes mes su jomis susidurėme, prie to, vadina, susidurėme įdami prie vadinamosios e, teisinės vidaus rinkos. Taip pat norėčiau padėkoti savo kolegijai pranešėjai ir e, labai gerai, kad į, šią, į šį dokumentą neįtraukėme e, nesvarbių e, bylų. E, taip pat kalbant apie vertėjus, reikia kalbėti, kad taikymo laikotarpis e, trijų metų yra šiek tiek problematiškas, bet e, E, kita vertus, mes turime Europos žmogaus teisų konvenciją ir visa teisės sistema turi būti e, pertvarkyta, taigi e, galbūt tas terminas tada ir nėra toks baisus. Dėkoju Jums už Jūsų darbą. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra pažanga, tai yra geras žingsnis, kuriant teisės Europos Sąjungą. Tačiau daug kas priklausys nuo to, ar mes šį sprendimą taikysime vienodai visose šalise. Tai yra esminė sąlyga, nes šiuo, šiuo metu dar ir skiriasi e, teisinių sistemų minimalūs standartai. Svarbiausias dalykas yra užtikrinti pasitikėjimą manau, kad būtų buvę tikslinga įtraukti ir administracinės bylas į, šią, į šį teisės aktą, nes tokiu būdu mes apimtumėme. E, svarbę teisinio gyvenimo dalį, o tai yra labai svarbi teisės sritis. Taigi tikiuosi, kad e, mes greitai galėsime gyveninti Stokholmo programą. Dėkuoju toliau ponas Patin. President. Um, problem... Pane pirmininkė, ar pagrindinės problemos kylančios Europos arešto orderio yra nevertimo paslaugos. Tiesiog nacionalinės teisinės sistemos tiesiog negali apginti piliečių nuo jų įkalinimo trečiosiuose šalise. Andriusinėje 11 mėnesių buvo kalinamas Graikijoje kalėjime Holidalijos. Uh, Daniel Pell, Hodge Jolens E, buvo e, išsiųsti į Graikiją ir ten laukia teismo. Ir ten e, nepateikiami jiems jokie įrodymai. Asmenys yra kalinami, jie ir tiesiog baisiomis sąlygomis trūksta netgi tualetinio popieriaus, trūksta vaistų, trūksta elementarių dalykų. Jungtinės karalystės vyriausybei turėtų būti gėda nes jie yra pasiruošusi pasirašyti tą popierių, popierių, e, kuris įleis jų piliečius palikti tiesiog beviltiškoje skilėje, beviltiškoje neviltyje. Dėkoju, ponė pirminkė, ponas Vatinas. Akivaizdu, kad žmonėms reikia vertimų užrašų žodžių paslaugų, ypač po to, kai įsigaliojo Europinis arešto orderis. Netgi tad, tai tokiais atvejais, kai žmonės e, ta, tiesiog būna išsiunčiami į kitą šalį pagal ekstradicijos procedūrą. Tačiau visa tai kainuoja, tos vertimo paslaugos kainuoja. Ir apie tai nebuvo pamastyta, kai tos taisyklės buvo įgyvendintos. Ponas Papanikoliau, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau savo ruoštų padėkoti pranešėjai už puikų nuveiktą darbą. Daugelis Libe komiteto narių pateikė dar savo pakeitimus šiam tekstui. E, didžioji, dal, didžioji dalis tų pakeitimų buvo įtraukti į tekstą, bet reikia pasakyti, kad iš tiesų tai buvo sunkus darbas ir mums pavyko pasiekti puikaus rezultato. Kalbant apie balsavimus, aš norėčiau pasakyti tokį dalyką. Kalbant apie baudžiamojo proceso e, teises, yra labai svarbu užtikrinti kitų kalbų atstovų teises. Ir manau, kad čia numatomas e, pakankamas laikotarpis, per kurį turėtų būti įgyvendintas šis teisės aktas. Manau, kad šio dokumento dėka tikrai daug kas pasikeis ir prieš mane kalbėję, e, kalbėtojai taip pat tai minėjo. Na štai, dabar diskusijas baigsime, grįšime prie komisarės apibendrinimui. Pone Reding, ačiū, pone pirmininkė, ačiū visiems Europos parlamento nariams, kurie kalbėjo labai įtikinamai ir tvirtai, kurie rėmė teisingumo srytį. Mes pradėjome kurti bendrą teisingumą Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos sutartis, Lisabono sutartis mums suteikia tokią galimybę, kadangi turime priemonės pamažu žengti pirmin E, įdėkdami piliečių teisės ir jas gindami. Mes galime ginti ir nukentėjusiųjų, ir teisiamų asmenų teisės. Visa tai e, yra dokumentai, kurie yra rengiami ir netrukus išvys dienos šviesą. E, buvo iškeltas klausimas dėl gairių reikalingumo. Na taip, po teisės įvertimą raštų ir žodžių, aš manau, kad jau ryt rytojaus dieną ši teisė bus patvirtinta, parlamentas pat, patvirtins. Paskui labai svarbu kalbėti apie teisę į informavimą. Netrukus e, pateiksime jums ir šį dokumentą, sulauksite jo dar iki vasaros. Teisė į teisinius patarimus, teisė e, komunikuoti su artimaisiais žmonėmis taip pat turėtų būti užtikrinti nu, dalykai ir įdėkti praktikoje dalykai. Tai štai jūs matote, kad priekin žengiama pamažu, mes bandome iš, už, pasiekti štai ko, kad teisės būtų užtikrinamos vienodai ir tvirtai visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, kur jie yra, kur jie susiduria su problemomis. Jeigu jie keliauja mokytis, jeigu jie keliauja verslo reikalais ar laisvalaikio e, reikalais, jie turi visur jaustis kaip namie, jie visur turi turėti vis tokias pačias teisės, nesvarbu, kur Europoje jie bebūtų. Buvo taip pat labai aiškiai iškeltas klausimas, kurį pabrėžė keletas Europos parlamento narių. Tai yra tas klausimas, kuris yra susijęs su kalbų vartosena. Jeigu pažvelgtume į antrąjį straipsnį, pirmą pastraipą, trečias straipsnis. Ten yra pasakyta štai kas, ten yra labai aiškiai pasakyta, kad kaltinamasis asmuo gali nesuprasti kalbos, kur yra kalbama teisme. Jeigu susidurėmas tokiu atveju, jam turi būti suteiktos vertėjo raštu ir žodžiu paslaugos. Jam teikiami dokumentai turi būti išversti. Visa tai netiesiogiai reiškia, kad ta kalba, į kurią yra verčiami dokumentai, turi būti ta kalba, kurią teisiamas asmuo būtų pajėgus suprasti. Kitaip tariant, tai yra susiję ne tik su ES kalbomis ar mažumų kalbomis, tai yra susiję su kalba, kurią kalba teisiamas asmuo, asmuo, kuris stoja prieš teismą. Aš tikiu, kad tai yra sąžininga, nes jeigu norime, kad teismas uh, teisų sąžiningai, mes turime e, kurti piliečių pasitikėjimą mūsų teisingumo sistema. Ir dar, manau, kad tai yra labai svarbu, mes turime, kad pasitikėjimas būtų abipusis teisėjai kad, ir prokurorai, kad pasitikėtų vieni kitais, kad būtų pasitikėma kaimininės šalies e, ir kitų šalių teisingumo sistemomis. Ir tik esant tam pasitikėjimui bus galima vienodai ginti visų piliečių teisės visose šalyse. Ponas Busutil ir kai kurie kiti parlamento nariai iškėlė klausimą dėl pačių procedūrų. Ne apie teisių, bet apie vidaus procedūras. Nes e, viena vertus egzistavo komisijos siūlymas, kita vertus savo iniciatyva e, e, siūlymus yra teikusios valstybės narės. Norėčiau pasakyti, kad e, siekiama yra kuo geresnės kokybės, kad yra siekiama kuo labiau subalansuotų juridinių instrumentų. Kodėl atsitiko taip, kaip atsitiko? Dabar mes pergyvename sudėtingą laikotarpį. E, ką tik buvo panaikintas trečiasis ramstis ES ir periname prie e, bendro sprendimo prieimimo procedūros. Manau, kad po keleto mėnesių mes jau būsime išmokę, kaip geriausia pasinaudoti tomis priemonėmis, kurias turime, kad galėtume kuo sklandžiau pereiti prie geriausio sprendimo. Ką turiu omeny, sakydama geriausio sprendimo? O būtent turime galvoti, kaip ateityje tie sprendimai bus panaudoti. Svarbu turėti poveikio analizę. Taip pat svarbu kreiptis į žmonės kompetentingus, kad jie pasakytų, ką mano apie mūsų siūlymus. E, mes turime tam tikras procedūras, prie kurias esam pripratę ir galiausiai e, prasidės bendro sprendimo procedūra, bus jau įvyk įvykusi vieša diskusija, bus įvykusi poveikio analizė ir tuomet bus galima pereiti prie konkrečios politikos. Politikos, kuri gali būti įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu, be jokių iškraipimų teisių, nes iki šiol matome, kad praeitie tokių dalykų yra buvę, kad teisės buvo iškraipomos. Tačiau turime naująją sutartį, turime pagrindinių teisių hartiją joje ir dabar turime žmogaus teisų konvenciją. Tad aš jaučiuosi tvirtai. Manau, kad mes visi kartu e, pasitinkame tą iššūkį ir po keleto metų mes tikrai galėsime pasakyti, kad mes visi kartu sukūrėme šią bendrą teisingumo ir pagrindinių teisę pagrindinių teisių erdvę. O mūsų žemynas toks ir turėtų būti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponė komis, komisarė. Poniai Latvart suteiksime žodį, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjui. Mes e, įtvirtiname šitas e, priemonės pirmininkaujant Ispanijai ir buvo taikoma bendro sprendimo procedūra. Aš visiškai pritariu, ponė Reding, dėl trijų metų laikotarpio. Valstybės e, narės iš pradžių nepriejo bendro sprendimo. Iš tikrųjų, situacija kai kuriuose valstybėse yra nepatenkinama. Žiūrėk, kad ir jungtinėje karalystėje. Ir reikėtų, kad jungtinė karalystė dalyvautų toje sistemoje, kurioje dalyvauja 27 e, valstybės. Dabar dėl pakeitimo dėl nepaplitusių kalbų naudojimo. Puikiai suprantu motyvus. Direktyvos tekste kalbama apie galimybę vartoti tas kalbas, tačiau ten nekalbama apie teisę rinktis. Aišku, turi būti taip pat išsiaiškintas gebėjimas to ar kito e, žmogaus kalbėti tą ar kitą e, kalbą. E, tad šituo požiūriu tos nuostatos, kurios reglamentuoja nepaplytusių kalbų vartojimą, nėra pažeidžiamos. Asmuo, kuris nesupranta proceso kalbos, galės pasinaudoti E, garantijomis šito požiūriu. Toliau komisijos pasiūlymas dėl 15 dienų laikotarpio. Manau, kad dėl šitų aspektų mes tikrai rasime sprendimus. Dėkoju poniai Latford. Ponas Betin, jeigu jūs sutinkat, pateiks jums klausimą. 15 sekundžių klausimą pateikimui. Jūs sakėte, pernai, kuomet diskutavom apie šituo e, klausimu, sakėte, jog e, šis pasiūlymas palengvins nusikaltėliams gyvenimą. Ar jūs galite pateikti dabar statistinius duomenį, duomenis, kiek iš Kosta dėl Sol e, nusikaltėlių buvo parsiųsta jungtinė karalystė? Ne, aš neturiu tuo duomenų, bet galiu juos e, gauti. Tačiau kadangi paklausėte šito dalyko, tie, kas padėjo bombas 2005 metais, bandė pasislėpti Italijoje po šito išpolio, išpolio ir jie buvo nesulaikyti dar po to ne vienerius metus. Dabar šitie nusikaltėliai sulaikyti ir nuteisti. E, jam patekti kaltinimai terorizmu. Aš e, manau, kad jūs gal, jums būtų labiau patikę, jeigu jie niekad nebūtų buvę sulaikyti. Dėkuoju. E, balsavimas vyks trečiadienį, diskusijos šito klausimu baigtos. Dabar kitas darbo tarpės punktas, tai yra pono.